Sitzung wieder aufgenommen. Ich hoffe, Sie haben sich. Posėdis tęsiamas. Aš tikiuosi, kad esate pasirengę darbui. Praėjusio posėdžio protokolas yra parengtas ir išplatintas, ar yra prieštaraujančių. Jeigu ne, protokolas yra patvirtintas. Kita mūsų darbo tvarkės tema yra diskusijos dėl žmogaus teisų pažeidimo skirtas šiems klausimams aptarti laikas yra viena valanda. Pradėsime nuo padėties Kongo demokratinėje respublikoje. Suteiksiu žodį rezoliucijos autoriams. Pirmiausiai poniai Gabriel. E, krizė didžiųjų ežerų regione kelia susirūpinimą. Ten egzistuoja didžiulės problemos ir Kongo vyriausybė neskiria pakankamo dėmesio šiam problemam spręsti. E, žmonės graupsto gamtinius išteklius ir vyriausybė nesiekia vykdyti vyriausybinių reformų. E, piliečiai ištisus metus kenčia ir situacija yra nepakeliama, reikimtis priemonių išspręsti šiam konfliktui, o ne tik jį suvaldyti. Taigi mums reikalingas dialogas, atsakomybė ir veiksmingumas. Veiksmingumas ir atsakomybė trimis lygiais - Kongo lygių, ekonominė, socialinė atsakomybė. Turime nedelsant nutraukti smurtą. Turime kreiptis į tarptautinį baudžiamą į teismą. Mums reikia nepriklausomų stebėjimų, kad žmogus teisės būtų gerbiamos. Šios sąlygos yra labai svarbios siekiant išspręsti krizį. Regiono lygių mes turime pasirūpinti, kad dialogas būtų pradėtas ir tęsiamas tarp Demokratinės Kongo Respublikos ir Ruandos. Pone pirmininkė, ar galiu pasinaudoti man skirtų kalbėti laiku? Science. Aš turiu tokį įrašą, kad jums skirta minutė. Ir įtikinote mane, kad galite kalbėti dvi minutės, tačiau kalbėkite šiek tiek lėčiau. Galite tęsti. Merci, Gerai, tęsiu tada dėl to, kas reikalinga padaryti regioninių lyginių. Labai svarbu, kad dialogas tarp, e, kad yra Žuandos e, tęstusi ir uh, jungtinių tautų ES e, pastangos turi duoti tvarių rezultatų. Visų pirma, reikia, kad būtų e, bendras tikrinimo mechanizmas įgyvendintas, kad su, su žmogiškais ir finansiniais reikiamais ištekliais ir galiausiai aš noriu, kad atitinkamos valstybės, kurias liečia jungtinių tautų ataskaita, e, pateiktų atsakymus iškeltus klausimus. Ir tarptautinių lygmenių. Monusko turi viską padaryti, kad geriau įvykdytų savo mandatą. Žmonės to laukia. Dėl ES Mes ir darome tikrai daug per humanitarnę pagalbą ir per mūsų dvi misijas su Sekiriau Pol ir mes toliau tęsime tas pastangas. Ir galiausiai noriu kreiptis į Kongo valdžią, kad ji viską padarytų, kad apsaugotų uh, e, dr. Mugvegės gyvybę, kad išsiaiškintų viską dėl į, pasikesinimo į jo mm, gyvybę. Uh, iš tikrųjų, jis stengiasi apginti tas moteris, kurios yra uh, seksualinio smurto smurto aukos, tai yra tai jisai daro, ką turėtų daryti Kongo valdžia. Taigi dabar jie turi pasirūpinti, kad uh, būtų ir jo gyvybė apsaugota. Minuten, ähm, um Atsiprašau, um, kad buvo tokia klaida mūsų sąraše dėl pasisakymo laiko, o kitų kalbėtojų noriu paprašyti, kad užsirašytumėte į savo pasisakymo kalbą tik tiek, kiek galite normaliu greičiu perskaityti, nes kitaip neįmanoma jūsų klausytis, net, e, gal tik tai tie, kurie tiesiogiai jūs girdi, gali suprasti, o toliau didžioji dalis jūsų pasisakomo tiesiog prarandama. Pone e, Geringer Deodenberg. Atsiprašau, pone Kretų. Ruanda daug įsitraukusi yra iš šiaurės kyvų, kaip kad paaiškėjo per M23 ir Gomos miesto įvykius ir tai yra laukinis karas, kuri, į kurį įsitraukusios kelios valstybės yra baisiausias karas po antro pasaulinio karo, tai yra daugiau 30 tūkstančių pabėgėlių iš Gomos miesto. Vaikai negali eiti į mokyklas, o yra verbuojami į karinės pajėgas. Žmonės tiesiog neturi iš ko gyventi, masinė, vykdomos masinės egzekucijos, masiniai išprievartavimai. Būtina skubiai įvertinti situaciją dėl taikos palaikymo misijos. Aš nemanau, kad 2000 mėlynųjų šalmų, 2000 mėlynųjų šalmų užtenka, kad būtų galima kažką padaryti šiame konflikte. Tai civilių nebeįmanoma apsaugoti. Tikrai būtina imtis naujų veiksmų, kad um, nuo sukilėlių išpolių būtų apsaugoti civiliai gyventojai ypač kai eina kalba apie gamtinių išteklių kasybą. Dėkuoju, ponė Kretu. Dabar dvi minutės, ponė Kil Nilsson. En République démocratique du Congo, un mot. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Demokratinė Kongo Respublika pati turi, turi žodį makale, kuris apibūdina situaciją e, šioje šalyje. Tai yra simbolis to, kaip yra e, plėšiami gamtiniai ištekliai šios šalies. Dažnai yra kaltinam tarptautinį bendruomenę. Žinome, kad sukilėlių grupuotės taip pat e, dažnai išvaro vietos kalnakasius tam, kad galėtų užgrobti kalnakasybos vietas šioje šalyje yra įsitvirtinęs nebaudžiamumas. Ir teisingumas visiškai neegzistuoja. Kalėjimų sistema yra, tikra, yra tikras pasityčiojimas iš teisingumo. Tūkstančiai žmonių, nieko, kurie niekuomet nebuvo nuteisti ir apkaltinti, jie tebe laikomi yra kalėjimuose, kur jie kenčia nuo uh, nepakankamos mytybos ir kankinimų. Makalava tai yra žodis, kuris labai gerai apibūdina uh, dabartinę situaciją. Situacija, kurioje visiškai nėra vir, uh, teisės viršinybės principo. Negalime leisti, jog būtų taip uh, nesilaikoma teisingumo. Turime reikalauti, kad būtų pritaikyta e, malonė. Pignakėgų regione, pavyzdžiui, vyksta visiškai nepriimtini dalykai. Tai, ką daro, tai, ką daro Daknas Mukbebi, yra tikrai labai kilnu. Ir dabar panašu, kad žmonės kėsinasi jo gyvybę. Turime pasmerkti visus šios veiksmus ir daryti spaudimą uh, Kongo vyriausybei, nes akivaizdu, kad ji nei, kol kas neketina ištirti visų šių atvejų. Turime siekti taikos ir socialinio teisingumo, o tai reiškia, kad mes turėsime. Vielen Dank, Frau Kollegin Kiel-Nielsen. Es folgt nun für eineinhalb Minuten Frau Kollegin Ojuland. Dėkuoju, ponė Kiel-Nielsen, toje ponė Ojuland. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai konfliktas, kuris nusinešė šimtų tūkstančių nekaltų žmonių gyvybę, pavertė Kongo Respubliką tikrąją karo zoną, kur korumpuoti e, tarnautojai ir sukilėlių vadai pasino, e, pelnosi iš dabartinės situacijos. Visos mūsų pastangos, ką nors įspręsti, buvo bevaisės. Jau 13 metų vykdoma yra jungtinių tautų misiją. Ir kiekvienais metais e, e, šiems darbams yra skiriama pusantro milijono, tačiau jokių rezultatų. Aš manau, kad e, tam, kad būtų sukurta demokratinė visuomenė, reikia nemažai politinės valios, politinių vadovų, vyriausybės ir opozicijos. Ir visos šios jėgos turėtų siekti sukurti demokratinės institucijos, kurios užtikrintų demokratinės teisės. Tačiau būtent šių veikėjų kol kas mes Kongė ir nematome. Ačiū, panie Oiland, dabar ponas Murphy. Ačiū pirmininkė. Neseniai eskalavusis smurtas Kongo rytinėje dalyje po Kongo armijos maišto ir M23 užimto miesto. Tai yra krizė ir krizė ir vėl krizė. Rytų Kongas yra iš tikrųjų krečiamas tų krizių daug metų. Ir uh, visa tai susiveda į kovą dėl didžiulių gamtinių išteklių tame regione. Ten yra daug sukilėlių grupių, kurios tengiasi susikrauti savo pelną per užsitikrinamo savo įtakos zonas. Tačiau jos įta, tuo metu ypatingus žmogaus teisų pažeidimus, karo nusikaltimus vykdo masiniais uh, skaičiais. Yra skaičiuojama, kad bent 48 moteris yra išprievartavimas kiekvieną valandą. Kasdien uh, suskaičiavus bendrai iš, yra apie 5,4 milijono žmonių, kurie yra žuvę per tą laiką nuo 98 metų. Yra 140 tūkstančių dar papildomai, žmo, 540 tūkstančių žmonių, kurie dar papildomai yra bėgę nuo smurto, yra viduje perkeltų e, žmonių milžiniški skaičiai. Ir 20 tūkstančių jungtinių tautų e, karių yra siekiama užtikrinti, kad būtų stabilumas, kad būtų galima tinkamai naudoti e, gamtinius išteklius. Tačiau ta taktika nepasiteisino. Skurdas, kur um, tik tai vienas doleris tenka vienam gyventojui į dieną. Tai iš tikrųjų tokioje, tokiame regione, kur yra pati turtingiausia gamtinių išteklių pasaulyje. Karo grupuotės ir įvairūs milijonieriai tarptautinės kompanijos valdo tuos gamtinius išteklius ir kartu jie toliau tęsia imperialistinį, kolonialistinį plėšimą tų išteklių, tuo tarpu, kai žmonės neturi galimybės pasinaudoti tais turtais, kurie glūdi jų žemėse. Taigi būtina, kad būtų nutrauktas tas karų imperialistinių intervencijų ciklas ir kad būtų sugražinta taika į tą regioną. Būtina priimti tokį sprendimą, kad būtų galima su tomis karinėmis grupuotėmis e, kovoti, kad būtų galima sugražinti gamtinių išteklių e, kontrolę į visuomenės rankas. Ačiū. Dėkoju kolegai Murphy. Dabar pasisakantieji frakcijų vardu ponas Posalit pirmiausia. Pirmininkė, Šiaurės Kyvų regionas ir visas Kongas geografiškai žiūrint atrodo labai gražiai, viena gražiausių pasaulio dalių. E, tačiau rojų žemėje yra virtas pragarų žemėje. Tai galėtų būti viena turtingiausių šalių Afrikoje, o netgi gal ir visame pasaulyje. Jos turimi vandens ištekliai galėtų aprūpinti visą Afriką, tas pas pasakytina ir apie maisto gamybą. Visos šios sąlygos sudaro galimybės pramoniai plėtotis, tačiau kolonializmo istorija, įmonių veikla ir pilietinis karas ir visa kita privedė prie dabartinės padėties. Demokratinė Kongo Respublika e, ir užima centrinį vaidmenį Afrikoje. Glaudus bendradarbiavimas tarp ES, Afrikos Sąjungos ir jungtinių tautų yra būtinas yra daug dubliavimuose. Yra pasirašytas ne vienas susitarimas. Vienas iš jų yra didžiųjų ežerų regiono susitarimas, tačiau jis nėra vykdomas. Tai yra katastrofa visam regionui. Mes turime ir toliau dėti pastangas e, problemai spręsti. Dėkuoju ponui Posel, dabar ponė Gurmai pusantros minutės. Komisarė, ponios ir ponai, M23 veiksmai dar apsunkino padėtį šalyje, kuri kenčia nuo krūvino konflikto jau ištesius metus. Praėjusią savaitę prasidėjo dėrybos, tačiau situacija išlieka labai nestabili. Šio konflikto priežasis yra daugelypės, jos šio konflikto pasiekmes e, jaučiamas visame regione, todėl reikia aiškios strategijos konfliktų spręsti. Etinė situacija yra sudėtinga, ekonominė, socialinė aplinka yra sunki, kaiminėse šalise situacija turi būti sprendžiama, taip pat padėtis dėl gamtinių išteklių turi būti sprendžiama. Nelegali kasyba turi būti uždrausta prieš randant galutinį sprendimą. Aš norėčiau pabrėžti, kad žiaurumai prieš Kongo gyventojus, ypatingai rytų šal... regione, yra smerktini. Labai daug nusikaltimų yra atliekama prieš mergaitės. Visa tai turi baigtis. Mes turime užkirsti kelią tokiems neapykantos nusikaltimams. Turime padėti aukoms. OK tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Turime užtikrinti saugumą šalies viduje perkeltiesiems asmenims. Ir reikia kovoti su šiuo konfliktu. Reikia tinkamos strategijos, kuri numatytų integraciją ir reintegraciją. Be visų šių sąlygų gyvendinimo ilgalaikė taika yra neįmanoma. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū. Dėkuoju poniai Gurmai. Dabar ponia Šakė viena su pusė minutės. Ačiū, panė pirmininkė. Toksiška kova už gamtinius išteklius, žaginimas, vaikų verbavimas į kariuomenę ir rytų Kongo destabilizavimas, kur gyvena beveik 2,5 milijonų žmonių. Sukilėliai vykdo baisus nusikaltimus ir jiems padeda kaimynai. ES turi imtis veiksmų, koordinuotų veiksmų, bendradarbiaudama su e, Junktinėmis tautomis ir Afrikos sąjunga, tam, kad paragintų vis, visus konflikto e, dalyvius siekti jį įspręsti. ES turėtų veikti griežtai ir sutelkusi savo jėgas. Jau kelios valstybės narės e, nutraukė, e, sustabdė pagalbos teikimą Rugan, Ruandai, dėl to, kad jį remia sukilėlius Demokratinėje Kongo Respublikoje. Be to, ES turėtų būti vieninga tų, kurie pažeidžia ginklų embargą atžvilgių. Be to, mes galėtume taip pat padidinti skaidrumą ir renkti ataskaitas apie tai, kaip yra neteisėtai e, eikvojami Kongo gamtiniai ištikliai karo nusikaltimai, nusikaltimai prieš žmogiškumą, seksualiniai nusikaltimai, nusikaltimai prieš moteris ir e, vaikų verbavimas į kariuomenę. Tai yra nusikaltimai ir už juos reikia traukti atsakomybę. Nebaužimumą reikia nutraukti, reikia padaryti jam galą. Ir aš taip pat norėčiau e, paraginti Kongo e, vyriausybę nepriklausomai ištirti dr. Mukwege užpolimo atvejį, kurio metu žuvo jo asmens sargybinis. Dėkoju. Dėkoju, poniai Šakė, toliau ponas Paška. Ačiū, ponio pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad rytų Kongė besitisintis smurtas tik dar kartą parodo, kad vyksta kova dėl gamtinių išteklių. Vyksta kova ir kiekvienas visuomet bandys uh, gudresnis uh, žmogus bandys pasipelnyti iš to. Ypač į šalyje yra daug uh, išteklių. Žmonės uh, kenčia nuo naftos uh, bendrovių, kurios visiškai negailestingai uh, išnaudoja Kongo gamtinius išteklius. Paprastai mes stengiamės daryti viską, kad stabilizuotume padėtį šalyje. Tačiau šiuo atveju, aš manau, atėjo laikas mums nutraukti priekybą su Kongo Respublika, priekybą gamtiniais ištekliais. Tik tai taip galėsime padaryti galą neteisėtai kalnakasybai. Tik tai taip mes galėsime ką nors pakeisti, tik jeigu uždrausime iškaš, iškastiniam kūrui ir, ir kitiems ištekliams iš Kongo Respublikos patekti į tarptautinės rinkas. Dėkuoju ponui Pašką. Toliau kalbėtojų savo vardu ir pirmasis yra ponas Prėda. Ačiū ponė pirmininkė gerbiamasis komisijos nariai. Aš manau, kad ši diskusija yra šešta. Šešta diskusija, kurios metu mes svarstome labai sudėtingus įvykius Demokratinėje Kongo Respublikoje. Parengtas rezoliucijos projektas yra iš esmės, iš esmės labai panašus į anksčiau jau patvirtintus dokumentus. Pavyzdžiui, Paramaryvoje buvo pasirašyti labai panašaus pobūdžio dokumentai. Kai priimamas yra sprendimas didžiųjų ežerų regione, privalau jo laikytis. E, arvoisa puhemies, <clears throat> tiedot... Masriepo. Ačiū pirmininkė. Smurtas prieš civilius rytų Konge yra baisus dalykas. Visų pirma, turime užtikrinti perkeltųjų asmenų saugumą ir pasirūpinti, kad humanitarnė pagalba pasiektų tuos, kurios turi pasiekti. Jungtinės tautos, ES, Afrikos sąjunga, visi turi suvaidinti jiem tenkantį vaidmenį. Rytų Kongo žmonės ir vėl yra karo nusikaltimų aukos, baisaus smurto aukos. Uh, moterų ir mergaičių masinis išprievartavimas, smurtas prieš civilius, vaikų verbavimas į karinės struktūras, į karinės grupuotės, tie turi būti baudžiama už šios nusikaltimus. Tačiau dėje e, jie ir toliau bus nebaudžiami tie, kurie yra kalti už šios nusikaltimus, nebaudžiamumo jausmas tik stiprės. Ačiū, o dabar procedūra prašau žodžio, pane Korhala. Ačiū, pirmininkė. Padėtis Konge yra katastrofiška. septynis mėnesius M23 judėjimas toliau vykdo masinius smurto išpolius, masinius um, moterų, mergaičių prievartavimus, vaikų verbavimą į karinės grupuotės ir tie nusikaltimai darosi vis rimtesni, o nebaudžiamumo jausmas ir toliau stiprėja, kadangi visiškai nėra persekiojama už tuos karinių, karo nusikaltimus. Rytų Kongė yra milžiniški gamtiniai ištekliai, tačiau jie yra pakliuvę į netas rankas. Jungtinės tautos, ES ir Afrikos sąjunga turi padaryti daug daugiau nei iki šiol, kad tą krizę išspręstų ir e, sustabdytų humanitarnę katastrofą. Tie, kurie kalti e, dėl išprievartavimų, turi būti nubausti. Ačiū poniai Korhala, panas Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Very... Ačiū pirmininkė. Labai esu sunerimęs dėl humanitarnės krizės, kur yra tiek daug žmogaus teisų pažeidimų. Konge Turime pasmerkti smar, e, masinius išprievartavimus, žudimus civilių, prie, e, prievartą prieš juos vaikų samdym, verbavimą į e, ginkluotas pajėgas, karo nusikaltimai ir tai, kad kaltieji nepatraukiami baudžiamybėm toliau stiprina nebaudžiamumo jausmą ir dar skatina tu, tuos pačius kaltininkus vykdyti nusikaltimus toliau. ES turi prisidėti prie teisingumo ir saugumo atkūrimo toje valstybėje, turi pasirūpinti, kad mm, būtų ir toliau teik, vykdomos karinės ir policijos pagalbos misijos. Labai svarbu rasti tokį sprendimą, kuris užtikrintų pagarbą žmogaus teisėms ir sugražintų taiką, saugumą ir stabilumą į šį regioną. Ačiū. Dėkuoju, ponai Kukan. Pone Geringer, dėl Denberg. Ačiū ponė pirmininkė. Sukilimas prieš Kongo valdžios institucijas privedė prie siaubingos humanitarnės ir saugumo situacijos šalyje. Ruanda yra kaltinama tuo, kad remia M23 grupuotę. 2,5 milijonai žmonių yra perkelti, 400 tūkstančių pabėgo į kaimininės Ruanda ir Uganda. Tūkstančiai žmonių nukentėjo nuo smurto ir išprievartavimo. Tarptautinė bendruomenė yra labai sunerimusi dėl ekonominės, politinės ir socialinės krizės šalyje. Privalome pasmerkti bet kokius agresijos aktus ir širkščius žmogaus teisų pažeidimus. Ačiū. Je vais continuer. Demokratyczna Republika Konga musi przywrócić stabilizację. Kongo demokratinė respublika turi atstatyti saugumo šalyje. Turi užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų. ES turi veikti koordinuotai, siekdama padėti rytų Kongo gyventojams, garantuojant jiems humanitarinę ir medicinę pagalbą. Ačiū. Dank, Dėkoju poniai Geringer de Odenberg. Kai jūs kalbate per nelik greitai, aš turiu jūs sustabdyti. Ponas Keli, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Nėra jokio klausimo. Kongo atvejis yra tragiškas. Ypač pagalvojus apie tai, kad ši šalis turėtų būti viena turtingiausių pasaulyje dėl turimų gamtinių išteklių. Tačiau situacija yra visiškai priešinga. Nors Kongo demokratinė respublika ir daro pažangą, dėje ji nėra įsteigusi tinkamos demokratijos ir negerbė tvarkos ir teisingumo. Dėl to yra išplitus, išplitęs smurtas, ypač prieš moteris. Apie tai kalbėjo ne vienas parlamentaras. Visiškai neseniai 600 mokyklų buvo apiplėšta. Negalima daryti, padaryti pažangos gyvenant tokiamis sąlygomis mes, ES ir Junktinių tautų organizacija, turėtų imtis priemonių, kad būtų stabilizuota padėtis šalyje. Tokios šalis kaip Uganda ir Ruanda turėtų atsiriboti, kad Kongas pats galėtų spręsti jam kylančias problemas. Ačiū. Dėkoju, ponui Keli. Galiausiai paskutinis pasisakantysis pagal šią procedūrą, ponas Leisek. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Oczywiście. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, politinė padėtis didžiųjų ežerų regione yra itin sudėtinga, humanitarinė situacija yra pasibaisėtina. Tačiau mes šių problemų neišspręsime, jeigu nesumažės įtampa tarp Kongo, Respublikos ir Ruandos. Reikia imtis priemonių, kad abiejų šalių vadovai nustotų remti ginkluotas grupuotės, kad ir kokių ketinimų jos turėtų. Junktinės tautos statutinė bendruomenė turėtų paspausti abi šalis, kad būtų atstatytas dvišalis bendradarbiavimas ir būtų uždrausta veikti visoms neigiamams jėgoms. Rytų Konge. Junktinių tautų mandatas taip pat turėtų būti peržiūrėtas. Reikėtų imtis veiksmų prieš neteisėtą mineralinių gamtinių išteklių naudojimą Konge. Mums reikia taikyti Kimbeli procesą, kalbant apie gamtinius išteklius Konge. Ačiū. Dėkuoju ponui Lysek. Ponas Čiološ, komisijos narys, prašom, apibendrinkite diskusijas. Pane Pilkė, gerbėmiai Europos parlamento nariai, gerbėmiai ponai ir ponios. Šiandien Europos parlamentas balsuos dėl skubos tvarka rengiamos rezoliucijos projekto dėl situacijos Demokratinėje Kongo Respublikoje, ypač rytinėje jos dalyje. Ši e, situacija labai neramina ES jau kuris laikas. ES yra padariusi kelis pareiškimus e, dėl padėties Kongo. Ir užsienio reikalų ministrų taryboje taip pat buvo patvirtintos išvados, kuriuose yra paminėta e, DKR E, situacija. Mus labiausiai neramina humanitarnė situacija, tai kad yra pažydinimas žmogaus teisės ir ypatingai tai, kad, yra, kad vyksta daug žaginimų. Taip pat nerimavome dėl to, kad ko, kovotojų grupuotės siautėje šiame regione, a, e, ypač a, e, šalies rytinėje dalyje. Ir suprantame, kad situaciją reikia keisti, ypač reikia kovoti su neteisėta kalnakasybos veiksla. Demokratinė Kongo Respublika yra mūsų partneris, santykis, su kuriuo mes negalime leisti jokių kompromisų. Ir e, akivaizdu, jog e, Kongas turėtų nutrauk, e, padaryti galą sukilėlių grupuočių veiklai, ypač M23 grupuotė. Ir mes taip pat raginame kovoti su uh, E, nebaudžiamumu ir kad visi e, kalti dėl nusikalstamos veiklos būtų patraukti atsakomybėn. Kiekvieną kartą mes pabrėžime, jog kiekvienas turi e, veikti konstruktyviai, ieškant tvaraus krizės sprendimo. Todėl, o tam mums reikia politinio kompromiso su kivių žmonėmis Ir Kongas taip pat turėtų normalizuoti savo santykius su kaimininėmis šalimis. Tam, kad būtų sukurta teigiama dinamika regione, mums reikės nema, vyriausybė reikės nemažai padirbėti. Tik tai taip galima bus atkurti stabilumą regione. Mes tenginamės paraginti visus subjektus užmėgsti kontaktą ir, ir, ir Ruandos prezidentus ir su e, Kongo valdžios atstovais, raginame juos susitikti tarptautinės konferencijos e, rėmose. ES prisideda prie šios krizės sprendimo politinėmis priemonėmis, mes teikiame iniciatyvas apie tai, kaip galima būtų tvariai spręsti šią krizę. Be to, atsižvelgdami į situacijos sudėtingumą, mes raginame bendradarbiauti įvairius e, regiono partnerius ypač didžiųjų regi, ežerų regionų konferencija, Australija ta, ir Afrikos sąjunga. Ir be abejo, jungtinės tautas, kuri, kurios gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Europos sąjunga taip pat kelis kartus yra pareiškusi, jog ji remia mintį paskirti Junktinių tautų specialų pasiuntinį, kuris stebėtų, kaip yra siekiama tvariai spręsti krizę. Jums taip pat yra žinoma, kad ES remia įvairias pilietinės organi visuomenės organizacijos, kurios gina žmogaus teisės ir kurios ragina savo aktyvistus tęsti dialogą su vyriausybė. Mes jau finansavome. 33 projektus ir skyrėme daugiau nei 20 milijonų eurų šiems darbams. Komisijos narys ponas Pybalks yra pasirengęs netrukus pateikti um, atskirą iniciatyvą apie tai, kaip galima būtų kovoti su smurtu dėl lyties. Šis dokumentas bus pirmiausia skirtas kovai uh, su smurtu prieš moteris. Šiai veiklai ketiname taip pat skirti ir finansinę pagalbą. 20 milijonų eurų. Ir manome, jog pagalbą šiam regionui dar reikėtų ir toliau stiprinti. Vielen Dank, Herr Kommissar Ciolos. Zum, Abs zum Abschluss der Aussprache wurden insgesamt sieben. Ačiū komisijos nariu, ponui Čiološ. Aš gavau kelis rezoliucijos projektus.